E, posėdžio protokolas bus e, paskelbtas prieš kitą plenarinę sesiją, o rezoliucijų tekstai priimti šią savaitę bus nusinti e, atsakingoms institucijoms. Dėl posėdžio vertimo tvarkos prašau, prieš pat baigiant posėdį. Kaip jau sakiau, aš tikrai esu nustebinta jūsų elgesio šiandien. Paprastai jūs esate labai e, sąžiningas, suteikdamas pasisakymo laiką, tačiau man tikrai sunku suvokti, kaip jūs e, priminėjote sprendimus šiandien, nes įvyko svarbios diskusijos, o dabar baigėte posėdį 18 minučių anksčiau. Tai tikrai nesuvokiama. Frau Kollegin, für die Tagesordnung ist die Konferenz der Präsidenten zuständig. Ačiū, ponė pirmininkų suiga patvirtina posėdžio darbo atvarkę. Jeigu e, pavyksta posėdį e, baigti anksčiau, taip yra dėl to, kad nebūna e, pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio ir aš turiu viską labai didžiai stebėti, nes kitaip e, skustusi kai kurių tautybių atstovai arba ponas Kaputo sakytų, kad e, sodsdemai, pavyzdžiui, buvo aplenkti, apeiti. Pone Kaputo, tikrai paskutinis pasisakymas. Pirmininkė, aš noriu pasiklausti, kodė, kai, kokiu pagrindu jūs suteikėte žodį kalbėtojams, aštuoniams kalbėtojams iš EPP ir Aldė, vienam iš šios sodsdemų kaip jūs paaiškinate, kad nesuteik, jūs sakėte, kad nesuteikėte žodžio tiems, kurie jau kalbėjo anksčiau. Aš nekalbėjau anksčiau, tarpu kolega Keli kalbėjo. Šis diskriminuojantis požiūris yra tikrai visiškai nepateisinamas. Ačiū, ponia Kaputo, už šį pastebėjimą. Noriu pasakyti, kad pradžioje ne, iš socdemų niekas neprašė žodžio ir paskui jūs pasirodėte gale nesutikiau žodžio ponui Džambatski, nes jis jau taip pat kalbėjo prieš tai. Ir per tą, per tą laiką, e, kol aš čia dirbu šiandien po pietų, tarnybos labai atidžiai viską stebėjo ir buvo suteiktas žodis tiems, kurie nekalbėjo prieš tai o, ir ne aštuoniems iš EPP, o trims iš EPP, dviems nariams išaldė frakcijos, nors e, mano sąraše buvo dešimt pavardžių ir aš tikrai bandau sąžiningai ir lygiai suteikti žodį kad būtų užtikrintas taisyklių e, taikymas ir tikrai dėl jūsų pasisakymų mano gyvenimas netapo nei kiek lengvesnis posėdis baigtas.